pranešti, kad remiantis darbo tvarkos taisyklių 56, 105 uh, uh, punktų E, pirmininkų sueigų, sueig, pirmininkų sueiga informavo, kad nebuvo iškeltas, jok, nepasireikštas joks prieštaravimas dėl rekomendacijos, kurią pateikė ekonomikos reikalų komitetas. Jeigu nebus tai tam e, pasiūlymai reikalaut, e, paprieštarauta, bent 4 iš 40 parlamento narių pusės per 24 valandas, tuomet ši rekomendacija bus laikoma patvirtinta.